tvarkos. Pagal 149 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį jums yra išdalinti pasiūlymai, dėl kurių niekas nepareiškė savo pastabų. Kalbant apie darbo tvarkę, e, antradienio darbo tvarkę, pas, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, aš siūlyčiau keisti e, plenarinės sesijos darbo tvarkę Ponas Tuskas turės dalyvauti Eurozonos vadovų susirinkime, todėl antradienį po pietų e, bus numatyta komisijos 2016 m. darbo programos rengimo aptarimas. Jis, šis klausimas atkeliamas iš trečiadienio po Europos vadovų tarybos išvadas 15 metų birželio 25-26 dienos yra nukeliamas į trečiadienio ryto antrąjį punktą. Komisijos 16 metų darbo programos rengimo klausimas, taip pat eurozonos vadovų susitikimo klausimas bei um, Graikijos situacijos aptarimas turėtų būti nukeltas į antradienio po pietų popietinę darbo atvarkę ir šis klausimas keičia Europos vadovų tarybos susitikimo išvadų aptarimą. Taip pat galvojame, kad balsavimas turėtų vykti ne 12, o 13 valandą. Tokiu būdu daugiau kolegų galės pasisakyti dėl darbo tvarkos. Taip, vienintelė galimybė surenti diskusijas, kurias numatėme apie Graikiją, Dabar tos diskusijos yra atidėtos į trečiadienį vykus viršūnių sutikimui, bet aš taip pat norėčiau jūsų paprašyti štai ko, kad ne tik komisijos pirmininkas atvyktų ir tarybos pirmininkas, aš norėčiau, kad ir panas Cipras atvyktų, kad diskusijos būtų pilnos ir kad Eurogrupės atstovų būtų, nes panašu, kad mes aptarinėsime Graikijos padėtį be Graikijos premjero čia sėdinčio šioje salėje. Tai visiškai nepriimtina. Ir vienas iš mano politinių priešų yra ponas Orbanas, bet kai surengėme diskusijas apie Vengriją, jis visuomet čia atvyksta, nors aš visiškai su juo nesutinku, bet jis atvyksta. Tai jeigu mes tikrai norime aptarti referendumo rezultatus ir norime kalbėti apie galimus sprendimus, aš manau, kad ir Graikijos premjeras turi atvykti, sėdėti šalia Taise Blum, e, Eurogrupės pirmininko. Labai ačiū. Aš e, perduosiu jūsų pageidavimą atitinkamiems asmenims. Ar dėl antradienio ir trečiadienio kas nors norėtų pasisakyti? Prašau, ponia Harms. Aš manau, jog tai yra pono Ferhofštato prašymas, kuriam turėtų pritarti Europos parlamentas. Pastarąsias keletą savaičių mes vis bandėme prieš svarbes dėrybas, dėrybų klausimus aptarti Europos parlamente. Mes nuolat prašėme dėrėtis su Graikijos vyriausybės atstovais. Tačiau vietoj to jūs kalbėjote su Graikijos vyriausybės atstovais. Aš manau, kad tikrai atėjo laikas šios debatus pagaliau surenkti. Pone Harms, aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Gal galėtumėte būti tokia draugiška, tačiau jei jūs manęs neklausote, tai m, mm, pone Nalės. Pone Harms, aš jums savo atsakymą patiksiu raštu. Ja, danku vėl, voorzitter. Um, er is... Ačiū pirmininkė. E, įvairūs e, e, parlamentarai paminėjo jūsų jūs keistą, na, stebinantį vaidmenį diskusijose dėl referendumo. Trišadienį, kai aptarnėsime vadovų tarybos sustikimo rezultatus, ko gero ne vienas žmogus turėtų pademonstruoti savo atsakomybę, ne tik jūs, nors jūs irgi suvaidinate svarbu vaidmenį šiame procese ir e, turėtumėte atsiskaityti prieš parlamentą. Jūs kalbėjote apie Vengriją. Aš nemanau, kad tai yra tinkamas palyginimas. Kai kalbame apie Vengriją, kiekvieną kartą jūs e, pateikėte labai aiškius e, pareiškimus ir parlamentas jūs rėmė iki šiol. Tačiau šį kartą mes negalėsime jūsų paremti, kai jūs dėl to, ką jūs e, sakėte per tą Graikijos kampaniją. Todėl antradienį reikėtų, kad jūs parlamentarai atsiskaitytumėte apie savo vaidmenį ir Šiandien mes norėtume apie tai jums užduoti klausimų. Aš neturiu kitos galimybės, kaip tiesiog perduoti ponui Daiselblumui jūsų prašymą e, ir Graikijos atstovams taip pat. E, galbūt aš manau kitaip, tačiau aš perduosiu jūsų prašymą. Ich frage jetzt, ob es... Dabar dėl antradienio darbo atvarkės, ar kas nors dar norėtų pasisakyti dėl antradienio. Tuomet dėl antradienio ponas Glezos kartu su 51 parlamento nariu paprašė e, komisijos pareiškimo išklausimo dėl e, Vokietijos žalos atlyginimo karo nusikaltėliams organizuoti. Pane pirmininkė, aš norėjau paklausti, ar šiandien jau galiu kai ką pasakyti. Paprastai Kalbant apie Vokietijos žalos atlyginimą nukentėjusiems kare. Man būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote, kaip turėtų būti uh, organizacinė prasme, kaip turėtų atrodyti komisijos pareiškimo išklausimas. Tai buvo viena pastaba. Antra pastaba. Aš vis dėlto norėčiau apginti mūsų parlamento pirmininką, poną Martiną Šulcą. Gal jums tai pasirodys keista, tačiau aš norėčiau jį apginti. Jo meilė Graikijai nekarta buvo labai aiškiai matoma, tačiau graikų tauta atmetė jo pasiūlymą, atmetė pasiūlymą ir pagalbą. Tačiau aš žinau, kaip reikalai atrodo Graikijoje. Aš norėčiau paprašyti Martino Šulco atvykti į Graikiją, galbūt gauti Graikijos pilietybę, dalyvauti partinėme gyvenime ir aš jį visą laiką remsiu ir ginsiu. Ačiū. Ačiū, pone Glezas. Jūsų prašymas buvo įteiktas laiku kartu su kitų 51 kolegos e, parašais. Tai yra komisijos pareiškimas, tačiau, kaip aš suprantu, turėtų būti ir tarybos. Ne, komisijos pareiškimas dėl Vokietijos žalos atlyginimo karo aukoms. Ar kas nors pasisako už šį prašymą? Pone pirmininkė, ponios ir ponai, prašau pritarti šiam prašymui. Šis klausimas daugeliui Graikijoje be galo svarbus jau keletą dešimtmečių. 91-aisiais 2 plus 4 sutartys buvo pasirašytos E, mūsų supratimu be galo svarbu išreikšti tinkamą pagarbą Graikijos žmonėms. Galima sakyti, kad tai yra dvišalė Graikijos ir Vokietijos tema. Tačiau šis klausimas e, formuoja ir ženklina taip pat dabartinę situaciją ir diskusijas Europos Sąjungoje. Aš manau, kad dabar turime suvokti, kad atėjo laikas sąžiningai ir teisingai išnagrinėti šią temą, nes mes labiau gal kalbame ne tik apie e, finansinį žalos atlyginimą, bet apie pripažinimą, apie moralę. Todėl e, šis klausimas turi būti aptariamas. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį prašymą, ponas Preda? Oui, monsieur le président. Pone Pirinkė, ačiū už sutiktą žodį. Aš manau, kad reikia, kad reikia e, įvardinti tiesiogiai šį cirką, kurį kelia uh, komunistai parlamente, reikia grįžti prie rimtų klausimų ir užbaigti tuos bandymus daryti bet ką šiame parlamente. Todėl aš pasisakau prieš pasiūlytą komunistų diskusiją kurie čia tiesiog kelia, na, betvarkę, bordelį. Vienas parlamento narys pasisakė už, kitas prieš šį prašymą, todėl balsuosime dėl šio prašymo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Wir kommen nun zum Mittwoch. Pereisime prie trečiadienio. Jūs jau pateikėte savo prašymą, ar dar kas nors turi kokių pageidavimų dėl trečiadienio darbo atvarkės? Jei ne, tuomet perėsime prie ketvirtadienio. Akcija e, paprašė perkelti į rugsėjo mėnesį ponios Šakio pranešimą dėl žmogaus teisų ir technologijų trečiosiose šalyse. Pone Šakė. Ne, jos nėra. Pone Šakė, ar jūs esate? Ačiū pirmininkė, kolegos labai gera dvasia padirbėjus su šio pranešimu, su, su tuo, dėl tas klausimas, kaip technologijos paveikia žmogaus teisės pasaulyje. Reikia, atrodo, dar e, pasidarbuoti, siekiant išsiaiškinti skirtumus tarp frakcijus. Ir 151 taisyklės pagrindų prašau atidėti šio klausimo svarstymą iki rugsėjo mėnesio. Už šį prašymą ponas Vaidenholceris nori pasisakyti. Nuo Norėčiau pritarti. E, diskusijos buvo konstruktyvios, tiesiog susidūrėme su papildomomis e, problemomis ir e, patį turinį dar turime aptarti ir debatus būtų gerai nukelti iki rugsėjo. Prieš. Panašu, kad nėra. Todėl kas už, kad nukeltume šį klausimą į rugsėjo plenarinę, pakelkite ranką. Kas prieš? Susilaikę? Tuomet šis klausimas perkeltas. Alde frakcija pono Jakovičiaus prašymu paprašė, kad e, Srebrenicos žudinių metinių minėjimo debatai būtų įtraukti kaip pirmasis ketvirtadienio darbo tarkės punktas. Jums žodis žėlė. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcija nori, kad Srebrenicos tragedijos paminėjimas vyktų oriai Europos parlamente, kaip jūs, ponė pirmininkė, tą padarėte savo įžanginėme žodyje. Mes norime, kad mūsų deputatų, parlamentarų mintys būtų suvienytos minint Rebnicos aukas, taip pat kitas aukas Balkanų šalyse. Dėl to mes ir norime pasiūlyti ir parengti, kuo galima greičiau šią rezoliuciją ir dėl to, gerbiami parlamentarai, aš kviečiu Jūs paremti e, šį e, pasiūlymą, balsuoti ir aptarti rezoliuciją ketvirtadienį ryte. Už šį prašymą, ponas Lekenštain. Pane pirmininkė, kolegės kolegos, mes pritarėme šiam prašymui. Nepaisant to, kad pirmininkų suigoje buvo pasirinktas kiek kitas kelias, tačiau mes manome, kad e, tam daugeliui tūkstančių žmonių sukeltas skausmas nusipelno ramių ir išsamių diskusijų. To nusipelno ne tik tie E, nužudytieji, tačiau ir tie, kurie yra gyvi. Ar kas nors pasistako prieš, panas Van Ordenas? Uh, much, uh, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. <laughs> Mes uh, pasakome už tai, kad ši diskusija vyktų ketvirtadienį, tačiau rytoj bus uh, minimas uh, metinės ir mūsų Europos konservatorių alijansas rytoj uh, visą vakarą minės šias metinės ir mes e, kviečiame ir visus kitus e, prisijungti prie mūsų renginių. Ačiū. E, panašu, kad niekas nenori pasisakyti prieš, tuomet balsuosime dėl šio prašymo. Kas už šį prašymą pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Manau, kad buvo, tai buvo aiški dauguma už pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas dėl rezoliucijos. Ne, dėl rezoliucijos pasiūlymų pasitaiso pirmininkas tai yra rytoj 10 valanda. Pakeitimų pateikimo terminas ir bendros rezoliucijos pateikimo terminas trečiadienis 12 valanda. E, pakeitimų pateikimo terminas bendrai rezoliucijai trečiadienis 13 e, valanda, balsuosime Liepos 9 dieną ketvirtadienį. Darbo tvarkę tvirtiname. Kitas darbo tvarkės e, punktas. Ar norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Prašau herr präsident! nach griechischer tragödie po graikijos Vis dėlto aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į džiugę žinę, į kai ką, kas prieš 80 metų atėjo į šį pasaulį, jūs jį pažįstate, pažįstama e, jums jo tolerancija, e, taikos gynimas. Aš kalbu apie jo šventenybę Dalai Lama. Manau, kad būtų tinkama šią dieną paminėti, prisimenant jo nuveiktus darbus. Pane pirmininkė, jums linkiu sėkmės. Ačiū. Kitas darbo atvarkės e, punktas. Tai klausimas.